Dėkoju. Ačiū, ponė Doilė. Kitas kalbėtojas yra Martinas Šulcas. Penkios su pusė minutės jam skiriamos. Ačiū, ponius ir ponai. Europos parlamentas retai buvo rengęsis Europos vadovų tarybai tokioje rimtoje krizėje. Šis vadovų tarybos susitikimas, Europos vadovų taryba bus e, istorinė, nes ten bus kalbama apie ES ateitį. Vokietijos viename laikraštyje šią savaitę perskaičiau įdomų sakinį. E, nepakankamas pasitikėjimas ES Žmonės nepasitikė Europą, kad ten bus surasti sprendimai jų problemams ir jie nepasitikė, kadangi jie nenori patikėti savo vyriausybėms ieškoti sprendimų. Išgyvename rimtą krizę, pasitikėjimo Europą krizę. Krize iš tikrųjų ištinka pelnytai Dabar kyla klausimas, kaip mes su ją kovosime, drąsiai ar ne, ar mums pakaks drąsos, ar mes tiesiog palūšime. Tai galbūt yra viena iš nepopuliariausių mm, žinių, kurią galima pasiūsti Europoje šiandieną, bet aš noriu tai pasakyti, kadangi esu tikras, jog tai yra teisinga. Mums reikia ne mažiau, o daugiau Europos. Mums reikia daugiau drąsos kad kartu su Europos ištekliais mes laimėtume ir išspręstume šią krizę. Kodėl mums reikia platesnės Europos? E, šioje vadovų taryboje valstybių vadovai turi pabandyti susigražinti savo valstybių kontrolę. Jie sprendimus priema ne patys savaime, ne atskirai yra 31 bendrovė, kuri, kurios metinė apyvarta yra didesnė nei vidinės Europos valstybės. Tai reiškia, kad šių bendrovių vadovai yra tokie pat galingi, kaip, sakykime, Lenkijos prezidentas. Jie irgi sprendžia šio e, kontinento lemti. Yra ir kitų klausimų. Kiekvieną kartą, kai artėja ECOFIN taryba arba Šiaip taryba vienas, du ar trys, viena, dvi ar trys reitingavimo agentūros pradeda niekinti to susitikimo darbo tvarkę, sako, kad jie yra nepakankama. Kasgi už jų slypi, už tų agentūrų, kas moka tokioms agentūroms, už jų reitingus? jos tikrai nedirba šiaip dėl garbės. Dėl veiks, tokius veiksmus kažkas apmoka, o valstybių vadovai turi rasti drąsos, kad susigražintų valstybių kontrolę. O tai jiems paveiks tik tuo met, jeigu jie susitars visiems kartu, o ne atskirai. Šiandieną Europoje yra 7,8 procento gyventojų, žemės gyventojų, o statistika rodo, kad po kelių dešimtmečių bus tik tai 4 procentai, kiti 96 procentai nesiklausys vien tik to, ką sakys Europa. Didžiosios ekonomikos, didžiosios šios, vals, šios planetos valstybės tikrai nelauks, kol Europa nuspręs kol apsispręs didžioji Vokietija ir mažoji Malta. Negalime išgyventi vien tik patį savaime. Mes išliksime pasaulinės konkurencijos atmosferoje, ar tai būtų aplinkos politika, pinigų politika, jeigu veiksime kartu, jeigu visi kartu pasiryšime tapti didžiausią pasaulio ekonomiką. Tuo met Europa bus sėkminga, tik jeigu liksime kartu, jeigu būsime solidarūs. Tai reiškia, kad privalome susitelkti. Tai reiškia, kad finansai nėra vien tik tai mokesčiai, tai taip pat yra ir finansinių e, sandorių mokesčiai. Jeigu aš su, su prekybos centre perku pieną, tai mokestį moku, bet jeigu perku finansinį kažkokį produktą, tai to mokesčio dabar nemoku. Tai yra negerai. Uh, Visa tai surašyta dokumentuose. Ir arba mes galime tai padaryti ir apvienyti Europą, nepriešindami vienos valstybės narės su kita, nežongliruodami kitų valstybių jausmais. Taigi arba mums pavyks sukurti vieningą Europą, arba Europos vienybei kils rimtas pavojus. Jei žlugs Europos Sąjunga, Jei šis projektas žlugs, tuomet, ponios ir ponai, žlugs ne tik politinė sąjunga, bet tie demonai, kurie 20-ame amžiuje beveik sužlugdė šį kontinentą, vėl atsibus.